Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, dabar norėčiau pradėti bendrą mūsų komiteto ir vystimosi bei biudžeto komitetų posėdį. Galime pereiti prie pirmo darbo tvarkės klausimo. Darbo tvarkės tvirtinimas, ar kas nors turėtų komentarų. Taip, ponas Kastaldo. Jūs visą laiką pasisakote, aš tą žinau užsirašėme jūsų pavardę. Čia, e, dabar e, pirmininko pranešimai tokių nėra. E, trečias klausimas - posėdžių patvirtinimas. Yra pastabų? Ne. Ketvirtas klausimas - Europos darnaus vystimosi fondas, EDVS garantijos bei EDVS garantijos fondo sukūrimas. Norėčiau pasveikinti jūs susirinkus į šį bendrą posėdį. Kaip žinia, mums buvo pateiktas teisė, kurios pasiūlymas ir tai turėtų padėti ES kovoti su migracijos priežastimis bei investuoti Afrikoje, bei taip pat kaimininėse šalise. Per pastarąsias savaitės visi trys komitetai diskutavo su komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Buvo įtraukta daug susijusių pusių ir pranešėjų. Iš viso yra 386 pakeitimai, dėl kurių reikėtų balsuoti balandžio 24 dieną. Netrukus paprašysiu pranešėjų pristatyti jų darbą, bet prieš tai noriu pasveikinti bendrapirmininkus poną Artui ir poną Ponga, kuris pavaduoja Linda McEvin. Ar jūs norėtumėte ką nors pridurti? Ponas Artui? Ne? Ponas Ponga? Ne? Kažkas kažką norėtų pasakyti, jeigu tai prašom. Norėčiau padėkoti už tai, kad draugė rengėme ketvirtąjį bendrą posėdį, ket... trys komitetai. Norėčiau pasidžiaugti mūsų pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų pastangomis. Ar, ar dabar girdite? Ar mikrofonas veikia? E, ir už peržiūrėtus pakeitimus ir parengtus kompromisus. Noriu pabrėžti, kad reiktų dirbti konstruktyviai, e, vienybės dvasia, nes esame. Mes, parlamentas, dalyvaujame, dalyvausime darybose su taryba ir nebejoju, kad mums pasiseks. Okay. Thank you. We then come to Ačiū. Gadia Zabal. Mr. Liau, trys panešiai, ponia Gardija Zabal, ponas Kukant ir ponas Frunzulika. Kas norėtų pradėti? Ar susitarė? Na, žinoma, pirmenybė moteriams. Ponia Gardija Zabal, prašau. Ačiū visiems trims pirmininkams. Ir kaip jau buvo minėjote, vėl susitinkame visų trijų komitetų atstovai. Tai paskutinis mūsų posėdis e, prieš e, prasidėsianti balsavimą po e, žaliosios savaitės ir norėčiau pasiduoti šią progą ir pas, padėkoti kolegoms pranešėjams, nes darbas buvo nelengvas, buvo nelengva pasiekti susitarimo dėl minčių, E, dėl idėjų ir kaip tas idėjas surašyti, bet manau, kad mums pavyko. Ir nebuvo taip sunku, kaip maniau. Turime patirties e, dirbti keliuose komitetuose ir trijų komitetų darbas ne, ne visada būna lengvas, bet manau, kad mums pavyko e, bendradarbiavimo ir vienybės dvasia, apie kurią kalbėjo pirmininkas Artui, pasiekti savo tikslo. Ir, kaip jau minėta, buvo pateikti 386 pakeitimai. Šešėliniai pranešiai labai daug dirbo rengiant kompromisinius e, pakeitimus ir pirmadienį, balandžio 24-ąją, prieš balsuojant, manau, pamatysime, kad darbas tikrai vyko konstruktyviai ir kad parlamento tikslas buvo patobulinti mums pateiktas pasiūlymas. Norėčiau padėkoti e, politinių frakcijų e, ir komitetų sekretoriatams, nes mm, kadangi dirbo trys komitetai, turėjome be to dirbti pagal naujasias darbo tarkos taisyklės. Ir tai nebuvo paprasta, nors tikslas tų taisyklių naujų buvo paprastinti, supaprastinti mūsų darbą, bandėme prisitaikyti. Viena vertus darbas buvo sudėtingas, nes reikėjo susitarti dideliam skaičiui žmonių dėl daugelio pakeitimų, bet kadangi siekiame dirbti bendra vienybės dvasia, dėl, siekdami bendro tikslo, mums pavyko pasiekti kompromiso, bent jau e, kompromiso apibraižos jau yra, yra patinkti 25 kompromisiniai pasiūlymai, kuriuos draugė teikia visi trys pranešėjai. Na, į teksto turinį ne, ne, nepradėsiu gilintis, nes nekartą esame jį aptarę, bet norėčiau priminti, kad pa, pasiūlymai dėl kompromisinių pakeitimų, tai e, mūsų, na, šitas yra tarp svarbiausių pasiūlymų. Siekiame užtikrinti, kad aplinkos saugos politika ir kova su klimato kaita būtų sustiprinta, taip pat būtų sustiprintas lyčių politikos aspektas ir norėjome padaryti, ypač akcentuoti žmogaus teisės. Taip pat įtraukėme pasiekimų lentelę, taip pat ir dėl, tuomet, kai dirbome dėl EFSI fondo, nes manome, kad tai labai svarbus ramstis, kad tai mums duos kriterijus, kur, kuriais galėsime remtis, e, apsprendžiant, kurie projektai gali pretenduoti finansavimą iš fondo. Ir jie numatyti reglamente. Taip pat gilinomės į, į patikslinome turinį, uh, komisijos metinių ataskaitų, kurias jį privalės pateikti parlamentui. Ir taip pat pabaigėme viename iš kompromisų dėl 17 straipsnio akcentavome skaidrumo ir būtinybės teikti informaciją aspektus. Norėčiau dar kartą padėkoti e, kitiems pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, dar mums reikės padirbėti, rengiant galutinį balsavimo sąrašą, bet jis beveik pabaigtas, jis turi būti pabaigtas prieš prasidedant atostogų savaitį, kad kai grįšime pirmadienį galėsime balsuoti. Ir, na, kol kas negaliu pasakyti, kad kokios bus mūsų rekomendacijos dėl visų pakeitimų esančių balsavimo sąraše. Negaliu pažiūrėti, kad balsu, rekomenduosime balsuoti už visus juos, bet tas rekomendacijas dar parengsime. Ačiū dabar ponas Kukana, FED komiteto vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Labai e, rimtas šiandien mūsų prezidiumas. Norėčiau pasidžiaugti biudžeto komiteto pirmininko žodžiais, kur jis kalbėjo labai pozityviai ir konstruktyviai ir būtent taip turėtumėme e, imtis e, šių, šio sudėtingo klausimo mūsų busimų dėrybų su komisija ir taryba. E, Kolegė Gardė Zabalį daug dalykų jau aptarė, aš kalbėsiu trumpiau. Aš pritariu jos išsakytiems žodžiams. Norėčiau pasidžiaugti bendradarbiavimu su kitais pranešėjais vyko tikrai konstruktyvios diskusijos, kuriuose bandėme surasti geriausią įmanomą pasiūlymą. Norėčiau savo pasisakymę, ženginėme aptarti mm, du dalykus visų pirma bendro pobūdžio pastebėjimas. Tai ketvirtas atvejs, kuomet dėvė biudžeto ir užsienio reikalų komitetai draugė svarsto šiuos klausimus. Ir aš sutinku, kad tai sudėtingas pranešimas daug iš mūsų reikalaujantis ne tik dėl visų vadybinių valdymo klausimų, bet ir dėl savo turinio. Norėčiau pradžioje priminti tai, ką jau sakiau mūsų ankstesnėse diskusijose. Europos darnaus vystimosi fondas turėtų būti normatyvinis finansinis instrumentas ir prisidėti prie privataus sektoriaus investicijų plėtotės e, besivystančiose ir skurdžiausiose šalise. E, Ir šiuo fondu EDF norime paskatinti plėtotę. Tačiau tai neturėtų, tas fondas neturėtų būti laikomas vien vystamosios pagalbos priemonė. Ši priemonė turėtų būti pagrista garantijomis teikiamomis privačiais investuotojais. Ir mes norime pritraukti kapitalą į šalis ir sektorius, kuriuose rizika didesnė arba ten, kur kitų atveju investicijų nebūtų. Manau, kad tokiu būdu galima paskatinti socialinę ir ekonominį vystimasi ir e, sušvelninti migraciją skatinančias priežastis. Būtent toks buvo pradinis šio fondo įkūrimo tikslas. Dėl pakeitimų, kaip visi ir sakė, jų yra 30, 386. Noriu padėkoti kolegoms už jų indėlį ir kaip minėta, apsvarstėme 25 kompromisinius pakeitimus, kaip sakiau. Nor mūsų, nors mūsų nuomonės kai kuriais klausimais išsiskyrė, mums pavyko pateik, parengti argumentuotų pasiūlymų. Kad ši priemonė tinkamai e, veiktų, reikia ją jos tikslus tinkamai suformuluoti ir leisti jai funkcionuoti našiai, ką aš turiu menį. Reikia tiks, aiškių tikslių, tikslų, nereikia apsunkinti fondo papildomais tikslais. Todėl nepritariu siūlymui praplėsti šio fondo aprepti ir įtraukti papildomų tikslų. Reikia aiškiai atskirti šį E, fondą nuo kitos, kitų vystomosios pagalbos priemonių. E, šis fondas turi papildyti vystomosios pagalbos priemonės, tačiau turi funkcionuoti, turi būti paremtas kitokią logiką. Ši priemonė turi būti tvirtai, solidžiai pagrista, turi reikalinga veiksminga jos valdymo struktūra, kuri nebūtų E, bereikalo apsunkinta. Reiktų nekurti papildomų kliūčių e, privačių investicijų pritraukimui. Taip pat reiktų vengti pernelyg griežtų ribojančių nuostatų dėl tarptautinių institucijų dalyvavimo. Norime pritraukti privačius investuotojus tam, kad paskatintume verslą, sukurtume darbo vietų ir užtikrintume geresnę prieigą prie finansų, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms besivystančiose šalis. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą parlamento kontrolę, e, šio, šio fondo priežiūrę, taip pat e, stebėti jo, kokią kryptį jis pasirinks. Būtent tokios e, pozicijos laikausi svarstydamas kompromisus bei apsispręsdamas dėl balsavimo. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą. Kaip jau sakiau, vyko esminės diskusijos, bet svarbiausia parengti priemonės, kurios įgyvendintų, e, atliktų, įgyvendintų tą vaidmenį, kuris buvo joms numatytas. Ačiū ponia Kukanai, dabar ponas Franzulika. Uh, uh, Ačiū labai ponia pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. Visų pirma, aš taip pat norėčiau padėkoti tiesą pasakius, netgi šiltai padėkoti kitiems dviems bendra pranešėjams ir visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais dirbome kartu. Man atrodo, kad tai darėme visi geros valios vedami, nes norėjome pasiekti mm, kompromisinių pakeitimų ir kad dėl jų būtų susitarta ir galiausiai dėl 25 buvo susitarta. Nemažai dalykų jau buvo pasakyta, Todėl dabar norėčiau tiesiog um, pasiūsti tam tikrą žinę susijusią su šeitin svarbia ES priemonė, kuri naudojama Afrikoje ir taip pat rytų partnerystės šalise. FSD yra integruotas finansinis paketas, kuris pirmiausia turėtų prisidėti prie tvarios plėtros tikslų siekimo taip pat skatinti e, įtraukę tvarę plėtrą, socioekonominę, e, socioekonominę atsparumą šalise partnerėse, gerinti prieigą prie finansų ir taip prisidedant prie Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įgyvendinimo ir e, migracijos daromos neįgymos įtako švelninimo. Kalbant apie FSD, taip pat norėčiau pabrėžti dar keletą aspektų, kurie buvo aiškiai išvardinti ataskaitoje, ypač tą papildomumo savoką. Tai užtikrinta, kad FSD prisidės prie tvarios plėtros, prisidedant prie jos e, tokiamis e, operacijomis, kurių nebūtų buvę galima įgyvendinti be FSD paramos. Tai yra pagrindinė šios e, priemonės siekėmybė. Dabar kalbant apie papildomumą ir nuoseklumą, tai taip pat svarbu užtikrinti, kalbant apie investicijų planą ir 30 metų darbo tvarkės įgyvendinimą. FSD e, sėkmiai svarbu daugiau dėmesio skirti tom šalims, e, kurios e, patiria mm, konfliktus ar yra įvardintos kaip trapios, pažeidžiamos šalis. Man atrodo, kad itin svarbu, jog ši priemonė būtų patikima ir kad Europos parlamentas uh, gautų stebėtojo statusą, galėtų įsitraukti vykstančias diskusijas. Finansinės e, priemonės, e, kurios yra siūlomos, turėtų būti e, teikiamos vietinė valiuta, kad būtų išvengta valiutos kursų sviravimo. Labai svarbu specialią rezultatų suvestinę naudoti, siekiant įvertinti realią situaciją, taip pat kitus su FSD susijusius aspektus. Svarbi be abejo čia bus ir audito rūmo ataskaita rengiama kasmet. Taip pat svarbu užtikrinti, kad ES e, delegacijos įtrauktų informaciją apie finansavimo galimybės, kurias suteikia FSD į savo komunikatus rengiamus pilietiniai visuomeniai, verslo sektoriui ir plačiai visuomeniai atitinkamose šalise. Dar vienas dalykas. Norėčiau padėkoti visiems įsitraukusiems į šį svarbų projektą. Ir tai noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, bendra pranešėjams, visiems ekspertams už jų pagalbą ir taip pat linkiu visiems gražių šventų Velykų. Ačiū, išklausėme e, trijų bendra pranešėjų. O dabar matau, kad žodžio paprašė dar septyni kolegos, visi Mm, yra įtraukti į mano sąrašą. Perskaitysiu dar jūsų pavardės, kad nebūtų jokių nesklandumų. Ponas Ponga, e, ponė Pos, ponė Kinengė, ponas Vistenzin, ponas Kernel, ponė Jetenemekė, e, ponė Kautala ir ponas Kastaldo. 12.30 vėliausiai turime baigti. Tad e, norinčių pasisakyti sąrašas jau yra uždaromas. Galiu skirti jums po dvi su pusė minutės. Ponas Pongo, prašau. Ačiū, pirmininkai, aš kalbėsiu tikrai labai trumpai. Noriu pasakyti, kaip ir kiti jau pasisakė kolegos, kad uh, noriu pasidžiaugti geru bendru darbu rengiant šį pranešimą, padėkoti visiems tiems pranešėjams, kurie draugė jį rengė, bei šešėlinės pranešėjams už tai, kad e, buvo rasta kompromisu. Norėčiau pakomentuoti 313 pakeitimą, kurį teikiu draugės su daugeliu kolegų DEVE komitete. Ir kuriuo numatoma, kad kai įmanoma reikėtų EDVF e susijęti su, uh, agen, su, su, su partneriais, kurie gali būti to fondo partneriais, š, kaip numatyta. Aš tikiuosi, kad šis pakeitimas susilauks palaikymo, siekiant užtikrinti geresnį šio fondo matomumą ir užtikrinti nuoseklesnį partnerių veikimą ir ES ir valstybėse narėse. Merci. Mrs. Post. Ačiū labai dabar šodis poniai Post, prašau. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai už puikų bendradarbiavimą, už atvirumą, skaidrumą vykusiose dėrybose. Na ir kaip jau minėjome anksčiau, e, pirmą kartą parlamentas įtraukė čia e, tris komitetus, rengiant e, teisėkuros pranešimą ir tikrai koordinavimas buvo puikiai organizuotas. Norėčiau dabar keletą esminių aspektų paminėti. Ir vienas iš jų yra e, tvari plėtra ir žmogaus teisės. FSD turi būti suderinta su tvarios plėtros tikslais esančiais 2030 m. darbo atvarkėje ir taip pat vadovautis principais esančiais 21 straipsnėje. Svarbu prisidėti prie kaiminystės politikos skatinimo ir šiuo atveju FD turėtų prisidėti prie ekonominės ir socialinės plėtros, daugiau dėmesio skirti skurdui, jo šalinimui, tinkamoms užimtumo sąlygoms. Uh, vienodų sąlygų sukūrimo ir migracijos problemų sprendimui, taip pat teisės viršinybės principo stiprinimui ir lyčių lygybės užtikrinimui. Labai svarbu atsižvelgti į bendrovių socialinės atsakomybės skatinimą ir kūrimą. Ir įvairių naujų projektų įgyvendinimą, finansuojant juos iš FSD lėšų. Skaidrumas čia taip pat svarbus, pavyzdžiui, informacija apie vykdomus projektus, taip pat e, naudos gavėjų informacija. Ir kalbant apie FSD, manau, kad EP šiuo atveju turėtų turėti stebėtojuso statusą ir E, taip pat galbūt prisidėti prie vykstančių diskusijų ar svarstymų. Dar vienas dalykas labai svarbu - užtikrinti mm, e, derinimą su kitomis iniciatyvomis, siekiant, kad e, būtų viskas suderinta ir su EIB įstaiga. Ačiū labai poniai Kos, dabar ponė, ponas Vistezen. Ačiū, kalbėsiu E, trumpai ir daugiau kalbėsiu būtent apie plėtros bei užsienio politikos klausimus. Man atrodo, kad labai svarbu kovoti su migracija pagrindinėmis jos priežastimis. Tai yra viena pagrindinė ES problemų, todėl norėtume, kad šis pranešimas nebūtų per daug suskaldytas, kalbant apie įvairių tikslų nurodymą, reikėtų galbūt konkretesnio tikslo Jeigu įtin daug sluoksnių čia įtrauksime, tada tiesiog prarasime svarbiausių prioritetų mm, įtraukimo galimybę. Na ir ponas Kukanas jau apie tai kalbėjo kalbėjo apie jam svarbius tikslus, minėjo, kad nereikėtų per daug alternatyvių vizijų čia įrašyti. Juk jeigu norėsime apriepti viską, gali nutikti visiškai priešingai ir trūks tokio aiškesnio kelio, kuris garantuotų sėkmę. Norėtume užtikrinti, kad šis mechanizmas būtų tinkamai vertinamas ir kad lėšos būtų atitinkamai panaudojamos, kad būtų pasimokyta iš praeities klaidų susijusių su tokiu fondu mm, panaudojimu. Todėl labai svarbu žengti tuo keliu ir didinti veiksmingumą. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Jetinmekė, liberalų frakcijos atstoviai. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad e, tikrai labai džiugu, kad buvo paskelb, e, parengta uh, parengtas bendras pranešimas, nes siekiame bendrų tikslų. Svarbu e, bendradarbiauti, o bendradarbiaujant atsižvelgti ir klimato kaitą. Klimato kaita yra labai svarbus e, migraciją lemiantis veiksnys. Ir būtent dėl to būtina atsižvelgti į klimato kaitą. Dėl to tikrai tikėčiausi, kad būtų sustiprintas šis tikslas kol kas, tiek Europos komisija jį suformulavo silpnai, tiek ir EPP frakcija gana vangiai tokį tikslą remia. Aš manau, kad reikėtų nepamiršti ir klimato kaitos faktorių. E, kalbant apie Sirijos konfliktą, Sirijoje jau ne vienerius metus trunka didžiulė saustra. Aišku, e, klima, e, ne dėl Sirijos konfliktas kilo ne vien tik tais dėl sausros, bet tai irgi buvo vienas iš faktorių. Tiek komisijos pasiūlyme, tiek EPP pozicijoje kalbama tik apie 20 procentų lėšų skirimą e, klimato kaitos padariniams mažinimui ir prisiderinimui prie klimato kaitos. Mūsų tikslas yra 40 procentų. Europos investicijų bankas siekia 35 procentų tikslo besivystančioms šalims. Aš manau, kad yra pagrįsta. Europos parlamento lygmenių mes turėtumėm siekti ambicingesnių tikslų. Ačiū. Thank you, dear colleague. Ačiū, gerbiamai kolegiai. Dabar žodis poniai Hautalai, žaliųjų frakcijos atstoviai. Ačiū pirmininkė ir bendra pirmininkiai. Man atrodo, kad mes tikrai ilgai dirbome siekdami parengti tokią a, pasaulinę priemonę susijusią su privataus sektoriaus įtraukimu į vystimosi politiką. Ir man atrodo, kad darbas, kuris jau buvo atliktas, kalbant apie pasiektus kompromisus, tikrai yra džiuginantis. Keletą dalykų dar norėčiau pabrėžti. 24 e, dieną bus balsuojama ir iki tol, man atrodo, dar reikėtų sustiprinti tą pridėtinę vertę, tą papildomumą, kurį sukuria ši priemonė. Mums nereikėtų švaistyti mokesčių mokėtojų pinigų mm, projektams, e, kuriuos būtų galima panaudoti geriau. Ir kalbant apie septintąjį pakeitimą, galbūt dėl jo reikėtų balsuoti atskirai. Dar vienas dalykas E, ir kalbant apie finansavimą, pavyzdžiui, iškastinį e, kūrą ar e, hidroelektrinės, man atrodo, kad reikėtų atskirti, pavyzdžiui, kas yra susijęs su tiesioginiu priemonės tikslų įgyvendinimu, tai yra skurdo mažinimo, kas ne. Na, o kalbant Dėl nusiskundimų mechanizmo čia taip pat galbūt reikėtų dėl šio žaliųjų frakcijos pakeitimo balsuoti atskirai. Taip pat pritarčiau tam, ką sakė ponė Jetalakė, kalbėjusi apie klimatą. Be abejo, jeigu kiltų kažkokie skubos atvejai, tada reikėtų ambicingesnių pasiūlymų, tačiau um, čia esantis pasiūlymai galbūt ne visai atitinka mūsų frakcijos norus. Ačiū labai poniai Hautalai, dabar žodis poniai Kastaldo iš FTD. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti mūsų frakcijos poziciją dėl šio labai svarbaus bendro pranešimo. Aišku, mes palankiai su optimizmu šį pranešimą sveikiname. Mūsų nuomonė, e, e, e, DVP F ir e, e, e, DVF garantija turėtų būti pirmas ramstas. Mes turėtumėm nepamiršti vystimosi tikslų, o taip pat kovoti ir su migracijos priežastimis. Mes pateikėme pakeitimų dėl minimalių taisyklių, kurių pagalba šis fondas galėtų veikti gerai svarbu, kad e, būtų atsižvelgta ne vien tik tais į stambius koncernus, bet ir MVI. Taip pat labai svarbu, kad šis instrumentas neapsiribotų vien stambiais e, infrastruktūros e, projektais. Mes taip pat norėtumėm, kad finansuomi projektai nepažeistų aplinkos, neturėtų neigiamų socialinių pasiekmių yra būtina atlikti išsamų ekskantę vertinimą bei e, naudos analizę. Taip pat norėtumėm, kad būtų skirtas didesnis e, dėmesys vietinių bendruomenių įtraukimui. Vietiniai gyventojai e, yra tie, kurie geriausiai žino padėtį ir su jais reikėtų konsultuotis rengiant projektus. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie finansavimą. Mūsų tikslas turėtų būti skatinti vystytis vietinį sektorių, nes kitaip niekuomet nebus kuriamas darbo vietos, skatinamas užimtumas, o tai gali padėti kovoti su migracija. Taip pat svarbu, kad nebūtų bendradarbiaujama su mokesčių ro, e, e, rojais. Nepamirškime praeities. Mūsų nuomonė tai yra minimalios taisyklės, kurias būtina įgyvendinti, nes antraip ir nekartą mūsų politika sužlugs. Ačiū. Thank you, Mr. Castaldo. And now we come to our final. Ačiū ponui Castaldo, dabar žodis poniai Kiengi, o po to ponui Kalmel. Ačiū. Aš irgi norėčiau visų pirma padėkoti tiems, kurie daug dirbo, rengdami pasiūlymą dėl šio fondo. Fondas yra be galo svarbus, nes jis uh, suteiks galimybių investuoti, kovojant su tomis priežastimis, dėl, kurio, dėl kurių žmonės migruoja. Taip pat yra skiriamas didžiulis dėmesys ne vien tik tais viešajam, bet ir privačiam sektoriai. Taip pat manau, kad reikėtų daugiau e, e, gal pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti geresnės finansavimo galimybės MVI, kurios sukuria daug darbo vietų. Fondo dėka bus galima skatinti ir e, visą apimantį ekonomikos augimą įvairiose sritise. Viena iš Afrikos rykščių yra jaunimo nedarbas. Taigi bus galima kurti naujas darbo vietas jaunimui, ypač jaunoms moteriams. Taip pat reikėtų užtikrinti ir darbuotojų teisės. Dar vienas svarbus dalykas - maisto produktų sauga. Ir e, šis klausimas tikrai aktualus tose šalise, kur bus e, e, investuojamos fondo lėšos. Galiausiai noriu pakomentuoti 25 kompromisą, kur kalbama apie Europos parlamento vaidmenį. Bet egzistuoja ne vien tik tais e, e Europos parlamentas, bet ir kitokios asamblėjos. Akar asamblėja. E, ši asamblėja taip pat turėtų būti informuojama apie fondo veiklą. E, reikėtų neapsiriboti vien tik tais Europos parlamentu. Tai yra svarbu galvojant ir apie laikotarpį po kotonių susitarimo. Ačiū. Thank you, dear colleague. And... Uh, Ačiū labai, kolegė. Dabar žodis ponui Kalmen. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma, kuo nuoširdžiausiai noriu padėkoti e, bendra pranešėjams Jau daug kas buvo pasakyta, bet noriu pridurti štai ką. Pranešime daroma prielaida, kad dėl migracijos krizės mums reikia imtis ypatingų veiksmų Afrikoje. Jeigu taip jau ir yra, tai mes tuomet turime turėti drąsos tą ne tik aiškiai paminėti, bet ir parengti bendrą koncepciją migracijos krizėje išspręsti. To turime pareikalauti, tą turėtų padaryti ES. Turiu pripažinti, aš kol kas tos bendros koncepcijos neišvelgiu. Tai galėtų būti pamatinis akmuo problemai spręsti. Tai yra svarbu. Bet tos pačios koncepcijos dar trūksta. Taip pat turiu prisipažinti, jog abejoju, jog pakaks EDVF garantijos. Ar mes tikrai pasieksime, ko norime. Mes daug kalbame apie didesnį skaidrumą. Tačiau tuo pat metu kalbame ir apie finansavimo e, sistemą, kuri nebus skaidri. Mes kalbame apie finansavimo papildomumą, apie tam tikras išimtis, bet ne viskas nuo mūsų priklauso. Taigi manau, kad būtų teisinga sakyti štai kaip. Leiskite mums investuoti į Afriką, būtų galima investuoti dar didesnės sumas. Bet ES, o ypač ES parlamentas, turi skatinti tiesioginės investicijas, infrastruktūrą, išvietimą. Man tai atrodo esminis dalykas. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kollege. Ačiū, mielas kolega. Panašu, kad jau pasisakė visi kolegos prašė žodžio. Ir dabar norėčiau pakviesti komisijos atstovus, taip pat EIVT tarnybos atstovus tarti žodį. Galbūt prieš pasisakydami tai galėtumėte prisistatyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, dirbu DEPCO generalinėme direktorate. Europos komisijoje esu atsakingas už finansinių priemonių skyriaus veiklą. Na ir norėčiau padėkoti visiems trims komitetams už puikiai atliktą darbą. Ir tikrai daug pakeitimų, tačiau tie pakeitimai yra itin konstruktyvūs. Mes esame pasirengę priimti tą iššūkį susijusi su parengtais pakeitimais, ypač kalbant apie papildomumo principą. Labai svarbu, kad kalbant apie visumą bendradarbiavimo priemonę, standartai būtų kuo įmanoma aukštesnio lygio. Taip pat norime, kad e, reglamentas e, atitiktų lūkesčius, skatintų privačias investicijas į projektų vykdymą. Na ir iš mūsų perspektyvos galbūt keletas tokių kritinių elementų būtų. Dauguma jų yra institucinio pobūdžio, jie yra susijęs su parlamento atstovavimu toje vykdomojoje valdyboje. Taip pat, e, kalbant apie siūlomas deleguotojų teisės aktų procedūras investicijų srityje, tai kelia tam tikrų abejonių dėl įgyvendinimo ir tai gali lemti e, tam tikrus institucinius ginčius tarp strateginės e, valdybos ir pačios tos deleguotojų teisės aktų procedūros. Man atrodo, kad tiek ir komisijai, tiek ir EIVT labai svarbu pristatyti pirmosius apčiopiamus rezultatus iki ES Afrikos viršūnių susitikimo lapkričio mėnesį ir taip pademonstruoti, kad ES gali imtis veiksmų, kai tai yra būtina, padaryti tai sparčiai. Tai tikrai dirbame su tuo ir norėtume, kad tie apčiopiami rezultatai apimtų vadinamosius investicinius langus. Na ir po. Uh, Taip pat svarbu bus ir strateginės valdybos bei pasirengimo valdybos susitikimai. Reikia, kad kalbant apie šį projektą, partneriai bendradarbiautų, e, jį reklamuotų. Ir tai reikia padaryti laiku, dar iki ES Afrikos viršūnių sustikimo lapkritį. Kalbant apie dabartinius laiko terminus, trišalį dialogą ir kitus procedūrinius veiksmus, kurie yra būtini, gali būti, kad mums e, nepavyks įgyvendinti to tikslo, kurio tikimės, tai yra patvirtinti e, visko iki e, vasaros pradžios. Tačiau pažiūrėsime, pasitarsime su kolegomis, pažiūrėsime, ką būtų galima nuveikti procedūriniu lygmeniu. Tačiau dar kartą pabrėžiu, kad tas nusistatytų laiko terminų laikymasis mums tikrai yra svarbus elementas. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Man atrodo, kad tikrai būtų puiku, jeigu iki vasaros atostogų pavyktų tai padaryti. Ir jeigu o, kažkas iš kolegų dar galėtų prie šio tikslo prisidėti, tai būtų įtin naudinga. Ar EIVT, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai, norėtų tarti žodį? Prašau, jums dvi minutės. Thank you. My name is Francesca Raimondi. Ačiū, esu Francesca Raimondi. Aš atsakinga už globalius klausimus išorės veiksmų tarnyboje. Kaip žinia, Galėčiau pritarti tam, ką pasakė komisija, o savo ruoštų pridursiu, kad laikas labai svarbus. Svarbu pradėti diskusiją su šalimis partnerėmis, kurios iš šio pasiūlymo gaus naudos tos šalis taip pat, kiek įmanoma, anksčiau turėtų būti įtrauktos į sprendimų prieimimą Mes tikrai tikimės, kad šalis bus tinkamai įtrauktos į visą procesą, nes su jomis irgi reikės konsultuotis tiek iš mano pusės. Labai ačiū. Dėkoju. Gal bendra pranešėjai norėtų baigti diskusiją? Panašu, kad ne. Tai tuomet, mėly kolegos, norėčiau Jums priminti, kad balsuosime balandžio 24 dieną, pirmadienį, pusę penkių. Gal dar kas nors, ką nors norėtų pridurti bendra pirmininkiai? Ne. Kągi, tuomet mūsų posėdis artėja prie pabaigos. Baigiame darbą 11 minučių anksčiau, negu kad numatyta. Linkiu visiems skanių pietų.